informaciją apie šią, šį labai svarbų klausimą. Ir mes keisimės informaciją, kai tik tai reikės šio klausimo. Taigi, ačiū Jums, ponios ir ponai, už Jūsų indėlį sprendžiant šį klausimą. Ačiū. Dabar norėčiau pasakyti, kad, kad gavau a, du pasiūlymus dėl rezoliucijų, vienas iš EPP frakcijos ir socialistų frakcijos e, iš E, Renew ir Žaliųjų, o, o kitas e, identiteto ir demokratijos grupės pasiūlymas. A, taigi diskusijos baigtos ir balsuosime rytoj. Kitas posėdis e, bus a, a, ketvirtadienį, rytoj nuo 9 ryto iki 14 valandos, paskui nuo 15 valandos iki, 14, iki 16 valandos. Darbo tvarkę rasite Europos parlamento tinklalapyje. Posėdis baigtas. Ačiū. Ir linkiu gerą vakarą.